Pažeidimo atveju darbo svarkos taisyklių 135 straipsnis. E, taigi iš karto pristatysime pirmąją, e, pirma, pirmąsią diskusijas dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halava. E, vieną minutę, ponui Korau. Dėkoju pirmininkė. Ibrahimas Halava gali būti nuteistas mirties bausme. E, mm, jam gali būti pritaikyta mirties bausmė, remiantis protesto teisė, e, te, te, įstatymu. Kolegos, nuo tada, kai Alsizi E, perėmė Egipto valdžią, žinome, kad situacija toje šalyje yra delikati. E, mes turime bendradarbiauti su šia valstybė dėl jos geografinės e, padėties ir dėl įtampos, kuri yra tame regione, bet vis dėlto mes negalime taikstytis su tokiu įstatymu naudojimu ir nu, nu, nuteisti žmogų mirties bausmę tik dėl to, kad jis nepritarė kažkokiai idėjai. Taigi reikėtų raginti visas valstybės, kurios bendradarbiauja bendradarbiauja su Egiptu, e, daryti spaudimą tam, kad tas įstatymas būtų panaikintas ir kad būtų išlaisvintas Ibrahimas Halava. Dėkoju. Viena minutė ponui Demesmaker. Šis e, asmo buvo įkalintas Egipte, jis buvo kankinamas, mušamas E, taip, būtent Airijos pilietis Ibrahimas Halava atšventė savo 20-ąjį gimtadienį. Kodėl? Todėl, kad jis norėjo išreikšti savo e, nuomonę, pasinaudoti žodžio laisvę. Jis dabar badauja ir prašo dėmesio. 2011 metais pirmą kartą žmonėms, milijonams žmonių buvo suteiktas balsas ir uh, Jis, broliai musulmonai tos, e, tų teisių nesuteikė. Bet e, žmogaus teisės Egipte yra dabar dar daugiau pribotas negu valdant Mubarakui. Kyla e, pavojus, kad žmonės bus nuteisiami mirties bausme. Nu, norime tikėti, kad šis žmogus bus išlaisvintas ir kad ir kiti asmenys bus teisiami sąžiningai ir kad įsivyraus demokratija. Dėkoju pusantros minties ponai Sargentinį. E, pirmininkė Ibrahimas Halava buvo areštuotas, kai jam buvo 17 metų. Tai buvo kaip ir vaikas e, egzistuoja tarptautinės taisyklės, kuriomis reikia vadovautis, elgintis su vaikais, kaip reikia, vertinant, kaip reikia elgtis su vaikais kali, kali. Šimtai kitų asmenų buvo sulaikyti, areštuoti kartu su juo. Jie net negali dalyvauti teismo procese, jie nuteisiami masiškai. E, toks yra Sisi Egiptas, toks yra Egiptas, su kuriuo daugelis sako, kad reikėtų vystyti e, ryšius, bendradarbiauti, teigia, kad tai yra strateginis partneris šiame sudėtingame regione. Žmonės e, teigia, kad ši šalis turėtų ir padėti stabilizuoti regioną, bet mes pamirštame, kad tai būtent šalis, kuri destabilizavo regioną. Sisė yra antrasis Mubarakas. Jeigu žmonės uh, Mm, norėjo išlaisvinti iš Mubarako kumščio, tai seksis daryti ir ateityje. Mes e, reikalaujame Ibrahimo Halavos e, išlaisvinimo, bet nereikėtų taip pat ir užmerkti akių ir nematyti to, ką e, Sisi daro. Reina Neti, Dominik Ken ir kiti asmenys yra Europos žurnalistai, kurie taip pat buvo nuteisti šioje šalyje ir taip pat reikėtų e, ir jų atveju užtikrinti, kad įsivyrautų e, teisingumas. Toliau, ponė Harkin. Ačiū pirmininkė. Mes su Ibrahim Halava turime daug bendrų dalykų. Mes savo esame airijos piliečiai ir ES piliečiai. Šiame kontekste uh, Tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu prisiminti, kad Ibrahimas Halava buvo nepilnametis, kai jisai buvo sulaikytas. Aš prašau, kad jisai būtų iš karto paleistas ir perdotas airijos valdžios atstovams. Jis 848 dienas jau praleido kalėjime, jos, jo teismas buvo atidėtas keletą kartų. Ibrahimas Halava yra paskeltas e, sąžinės e, kaliniu Amnesty International. Aš sakau taip dėl to, kad e, kartu su 493 žmonėmis e, jis e, kartu laukia teismo. Airijos vyriausybė yra pareikalavusi jo, e, jo paleidimo pagal e, prezidento dekretą 140. E, mano kolegos Europos parlamento nariai yra par, e, šiame parlamente daug kartų kėlė šį klausimą. Lynn Boylan kolegė siekia užtikrinti, kad jo byla, jo atvejs nebūtų pamirštas. Noriu jai padėkoti. Dėkoju. Dabar vienai minutiai ponas Kelis. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visoms frakcijoms už tai, kad sutiko kartu pateikti rezoliuciją ir mes dabar esame vieningi. Taip pat dėkoju bendraautoriams Marijanai Harkin ir uh, poniai Boylan. Mes uh, susitelkėme ir pasiūlėme šią rezoliuciją. Uh, Egiptas vaidina strateginį vaidmenį regione, bendradarbiauja ir mano šalis Airija gerai su Egiptu, bet Ibrahimo Halavos atvejs yra visiškai neprimtinas. 17 metais Airijos pilietis buvo sulaikytas e, kaire 13 metų rūpjūtį ir e, nuo to laiko jisai baisiomis sąlygomis yra kalinamas. Tai prieštarauja visoms žmogaus teisų deklaracijoms, skaitant vaiko teisų e, konvenciją. E, mūsų užsienio reikalų ministras ir Airijos vyriausybė siekia įtikinti e, Egipto valdžią išspręsti šį klausimą ir kaip galima greičiau gražinti Ibrahimą Halavą į Airiją. Tikiuosi, kad e, tai vainikuosi sėkmė. Ačiū. Dėkuoju. Dabar Lin Boylan. Aš taip pat norėčiau e, pasisakyti ir pasveikinti seseris Ibrahimo, e, dvi kurios labai daug dirba brolio e, labui. Mūsų rezoliucija smerkia tai, kad Ibrahimas Halava, kuris sulaikymo metu buvo nepilnametis, dabar laukia masinio teismo Visos e, parlamento e, frakcijos susitelkė. Norėčiau Jums padėkoti ir ypač airijos kolegoms. E, Ibrahimo Halavos atvejis yra labai svarbus ir aš norėčiau paskaityti tai slapta iš kalėjimo. Mano šiandien 20-oji gimimo diena ir trečią kartą aš jau sutinku gimimo dieną vienas. Aš norėčiau savo geriausius linkėjimus nusiųsti visiems tiems, kurie tiki laisvę ir gina žmoniškumą. Uh, reikia uždegti žvakelę kiekvieną vakarą už tuos, kurie yra skriaudžiami, gniaužiami. Aš jūsų nepažįstu, bet tikiuosi, kad jūsų žvakelės nušvies mano kelią į laisvę. Ačiū. Dėkoju, ponė Boilin. Dabar ponas Pansers. Vieną minutę. Dėkoju. Ibrahimas Halava E, buvo nuteistas masinėme e, teismo procese dėl to, kad jis dalyvavo protesto akcijoje e, kair, kaire 13 metų rūpjūtį, nors jam tuomet buvo tik 17 metų. Egipto teismas į tai neatsižvelgė ir pažeidė vaiko teisų konvenciją, prie kurio yra prisijungęs Egiptas. E, Halava taip pat susidūrė e, su e, piknaudžiavimu ir netgi jam grėsia mirties bausmė. 15 metų gegužę Egiptas e, mirties bausmę skyrė penkiems asmenims. Vienas iš jų buvo to paties amžiaus kaip Ibrahimas Halava. Tokie teismo sprendimai yra klaidingi ir ypač jie klaidingi, jeigu e, taip nuteisiamas asmo, kuriam buvo tik 17 metų, kai jis įvykdė e, e, veiklą, dėl kurios jisai nu, nukalt, nuteistas. Reikalaujame išlaisvinti Ibrahimą Halavą ir kitus e, įkantus asmenis, kurie dalyvavo protesto akcijoje tą dieną. Dėkoju, baigiame frakcijų atstovų pasisakymą, o dabar EPP vardu ponas Heis. E, aš prisijungiu prie kolegų ir prie e, rezoliucijos ir e, tikrai pripažįstu kolegų visų darbą ir ypač pono Boilin ir ponios Boilin darbą. Ibrahim Halavi yra taip pat ir ES pilietis. Europa remiasi laisvę, teisėmis ir pagrindinėmis žmogaus teisėmis, kurios yra įrašytos į Europos teisę. Tikimės, kad ES ir toliau laikysis šių teisių ir jas taikys ir kad e, tikėsis iš trečiųjų šalių, su kuriomis bendradarbiaujame taikyti tas teisės. Šis parlamentas šiandieną kalba vienu balsu ir ypač reikalauju, kad būtų panaudotas 140 įstatymas, tai yra prezidentinis e, įsakas, kuris leidžia Ibrahim Halavai grįžti namo į Airiją. Turime kalbėti vienu balsu ir tikiu, manau, kad e, tikrai parlamente šiandien puikiai pasirodėme iškeldami į viešumą šį atvejį. Dėkoju, toliau e, socialistų frakcijos vardu kalbės ponas Weidenholzer. Dėkuoju pirmininkė. Ibrahim Halawa yra tragiška, tragiško likimo žmogus ir tai parodo, kas gali atsitikti asmeniui, kai tinkamai netaikomios žmogaus teisės. Šiuo atveju Egipto valdžios institucijos turi pasirti tinkamai. Tai uh, nes jau sistemiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir teisės viršenybė Egipte. Ypač skausminga, kad tai įvyko Egipte, nes tai yra svarbi mūsų šalis partneri, ypač kovojant su terorizmu. Ir taip pat todėl, kad mes norime, kad Egiptas būtų stabilus, tačiau kolegos, tikrasis stabilumas gali būti pasiektas tik tuo met, jei žmogaus teisės teisės ir teisės viršenybė e, bus taikomi praktiškai. Kitaip e, tai yra tiesiog uždėlsto veikimo bomba, kuri jums ir sproks. Dėkoju, toliau kalbės ponės Hakė. Komisarė, kolegos, Egipte žmogaus teisės, teisės viršenybė, sąžiningas teismas ir pagrindinės teisės yra sutryptos. Ir šis e, režimas jau pareikalavo daug aukų. Uh, E, egiptiečiai, kurie pasisako už laisvę ir demokratiją, sako, kad dabar e, yra blogiau negu prie Mubarako. Negalime bendradarbiauti su Egiptu, jeigu ten dedasi tokie dalykai. Ar manau, kad e, musulmonų brolyje siekia pluralizmo ir demokratijos? Ne. Man kelia nerima dogmatizmas ir sektarianizmas taikomas islamistų politikų. Tačiau tie musulmonų brolijos rėmėjai, kurie demonstracijose dalyvavo 2013 metais, turi prisiminti, kad Ibrahim Halawa turi būti paleistas. Jo teismas nebuvo sąžiningas teismas. Mm, jame nedalyvavo daugelis įtariamų ir liudytojų, o Egipto kalėjimų baisi situacija taip pat yra plačiai žinoma. Kai buvo suimtas, Ibrahim Halawi buvo 17 metų ir todėl pagal Egipto įstatymą 140 jis turi būti paleistas. Dėkoju. Dabar vieną minutę kalbės ponė James. Labas rytas. Britai turi posakį, kad e, kambarį yra dramblys ir niekas jo nepastebi. Akivaizdaus dalyko. Europos Sąjunga e, turi savo dramblį kambaryje, tai yra Turkija, kuri nuolat pažeidinėja žmogaus teisės. Kas kart Strasbūrė kalbame apie žmogaus teisų pažeidinėjimus ir šį rytą kalbame apie pono, poną Halavą. Tačiau Turkija yra ta šalis, kuri gaus 3 milijardus eurų, kad suvaldytų migrantų srautus, tačiau iš jos nieko nereikalaujama žmogaus teisų srityje. Kokią žinę tai siunčia? Aš taip džiaugčiausi matydama ką nors teigiamo, kokį nors teigiamą šių diskusijų rezultatą, bet dėja, tai bus tik tais kalbos ir dvigubi standartai. Ir jeigu mes iš tikrųjų praktiškai nepasi, ne, neišspręsime sumaišties, kuri buvo sukurta vakar, e, tuomet ir toliau taikysime dvigubus standartus ir bus ir toliau vyraus sumaištis ir, ir bus tokie atvejai kaip pono Halavos. Dėkoju. Dėkoju pusantros minutės e, ponui Epitidėjos e, nepriklausomam nariui. Halawa yra jaunas airis, Egipto kilmės e, airis. E, jis buvo sulaikytas kartu su kitais 493 asmenimis e, ir jis buvo apkaltintas kurstant neramumus, jis buvo nuteistas be teismo proceso Jis buvo kankinamas, jo buvo elgiamasi žiauriai. E, jis buvo arštuotas, kai jam buvo tik 17 metų. Egipto institucijos pažeidė jo teisės. Ir Mm, buvo teigiama, kad e, jam nereikės e, e, atsidėti skirtos bausmės. Mes sekėme situaciją, bendradarbiavome su Kairo Airijos konsulatu. Egiptas turi bendradarbiauti su Europos Sąjunga. E, nenorėtume, kad šis bendradarbiavimas nutrūktų. Yra taip pat daug e, kitų atvejų, e, kai asmenys yra nuteisiami, bet jiems neskiriama tiek dėmesio kaip ponui Halavai. Tokie politiniai persekiojimai vyksta taip pat ir mano šalyje. Dėkoju, ponas Venta. Dėkoju. Ibrahimui Halavai buvo tik 17 metų, kuomet jis buvo nuteistas kartu su kitais 493 asmenimis kaire. Jam e, kilo mirtas bausmės pavojus. Pastaraisiais e, metais 12 e, asmenų buvo nuteisti mirties bausme. Jo bausmės vykdymas buvo nukeltas daug kartų, dabar jis ėmėsi bado streiko. Šis asmo, kaip ir kiti asmenys, nusipelno sąžiningo teismo proceso. E, jam e, taip pat e, yra taikomi apribojimai korespondencijoje ir jis yra kankinamas. Egiptas turi ratifikuoti konvenciją dėl e, draudimo kankinti ir e, turėtų uždrausti mirties bausmę. Dėkoju, ponė Geringer. Dėkoju pirmininkė, žmogaus teisų pažeidimai kelia didelį susirūpinimą tarptautinėje e, visuomenėje Egipte. E, pažeidžiamos tokios teisės, kaip pavyzdžiui susibūrimo teisė arba e, žodžio laisvė. Ibrahimas Halava buvo e, areštuotas, kai buvo 17 metų, e, jis buvo kalinamas jau porą metų. nei vienas e, iš teismų negali, e, negali nuteisti šių, šių asmenų, dėl kad tiesiog jie visi netilptų vienoje teismo salėje. Daugelis ir buvo daug aukų e, šioje šalyje. Laisvė, lais, žodžio laisvė yra ribota ir mes norėtume paraginti, išlaisvinti visus asmenis, kurie buvo nuteisti, būtent pažeidžiant šias teisės. Pagal žmogaus teisų konvenciją kiekvienas turi e, teisę būti teisiamas e, nešališkame teisme. Dėkuoju, ponė Geringė. Pasisakė visi užsirašė iš anksto. Yra trys norintys dar pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą pasisakyti. Pirmasis ponas Polčiakas. Suteiksiu jiems po vieną minutę. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš pasisakau už žmogaus teisių universalumą. Mane šokiravo šis atvejai susijęs su Airijos ES piliečiu. Norėčiau visiems priminti, jog mūsų delegacija labai dažnai vyksta į užsienį ir kas kart, kai mes kur nors vykstame, turime pagalvoti, kad reikia e, suburti specialų komitetą, pavyzdžiui, nusiųsti į Egiptą ir kad jis susitiktų su e, Egipto valdžios atstovais. Aš neįsivaizduoju savęs to žmogaus situacijoje, baisiomis sąlygomis kalinamo, kuris laukia, kad kažkas kažkada įvyks. Nežinia, kai bus su teismo, jis bus sąžiningas. Tai nėra pirmas atvejs, nes ne vien apie Ibrahim Halavą E, kalbame, kalbėjome apie Baltijos šalių atstovą, kuris buvo sulaikytas. Taigi manyčiau, kad mes dažniau turėtume siekti susitikti su užsienyje kalinamais mūsų piliečiais. Ačiū, ponas Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Mes kalbame apie Ibrahimą Halavą, Airijos pilietį, ES pilietį. Jam grėsia mirties bausmi Egipte už tai, kad jis dalyvavo demonstracijose kaire. Egipto valdžia kol kas nepriemė sprendimo, teismas nepriemė sprendimo, nes teismas yra nuolat atidėliojamas. Jau keletą metų trunka procesas. Raginame Egipto valdžią paleisti Ibrahimą Halavą. Mes taip pat reiškime solidarumą Airijos kolegoms, parlamento nariams. Taip pat reikia siekti, kad būtų panaikinta mirties bausmė visur, nes yra dar šalių, kurios jie taiko ir jos turi laikytis tarptautinių standartų. Ponas Jakovčičius dar vienas kalbėtojas. Dėkoju pirmininkė. Ibrahimas Halava yra Airijos pilietis, ES šalies pilietis. Mes privalome kalbėti apie jį Europos parlamente, tačiau taip pat turime e, reikalauti, kad ponė Mogerini e, su, su mūsų draugais Egipte. Reikia reikalauti, kad būtų e, Ibrahimas Halava paleistas, kad jam nebūtų taikoma mirties bausmė. Egiptas e, turi prievalių ES atžvilgių, ypač dėl piliečių. Šis pilietis yra Airijos pilietis, valstybės narės pilietis. Mes tikimės, kad prezidentas Alsisi e, pasinaudos savo dekretu ir paleis jį. Tai būtų vienas iš geriausių būdų pademonstruoti, kad Egiptas nori bendrauti su ES, dirbti kartu. Pone Maginės, ačiū pirmininkė. Klausiau diskusijos ir norėjau pasinaudoti šią progą ir padėkoti visoms frakcijoms, visiems už tai, kad išreiškė solidarumą su šiuo airijos piliečiu, kuris taip pat yra ES piliečiu. Aš tikiuosi, kad jo šeima e, išgirs tai, kas šiandien yra sakoma. Mes turime taip pat dirbti su Egipto valdžia, ieškoti sprendimo. Sprendimas būtų paleisti poną Halavą ir gražinti jį į šeimą. Kai mes dabar kalbame apie jį, jisai tebėra kalėjime. Mes vakar girdėjome panašią situaciją, kai buvo įteikiama Sakarovo premija. Aš tikiuosi, kad mūsų balsas bus išgirstas ir kad mes e, tikrai pasieksime rezultatą. Dėkoju. Dabar ponia Čilders vieną minutę kalbės. Dėkoju, pirmininkė. Tikiuosi, kad šiandienos diskusijos bent kiek paguos Ibrahimo šeimą, kai kurie jos nariai šiandieną yra atvykę čia. Tačiau noriu visiems priminti, kad čia kalbame ne tik apie žmogaus teisų situaciją, bet taip pat ir vaiko teisės. Ibrahimui buvo 17 metų, kai jis buvo įkalintas kiek kitų e, taip pat e, dabar e, yra patekę į kalėjimus, būdami vaikai, kiek pražuvo kalėjimuose. Įsivaizduokime, ką, kaip reikia jaustis vaikui atsidūrus tokiose situacijose, jeigu tai būtų mūsų vaikas. Įsivaizduokite, Ibrahimas, jis yra airijos pilietis. Aš tikiuosi, kad Egipto valdžios institucijos įsiklausys į mūsų išsakomą nerimą ir atsižvelgs į Europos Sąjungos prašymą. Čia turime kalbėti ne tik apie šiaip žmogus, žmogaus teisų pažeidimą, bet ir apie vaiko teisės. Dėkoju. Pone Klun, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju už suteiktą progą pasakyti šioje diskusijoje. Norėčiau iš pat pradžių padėkoti visiems, kas palaikė šį, šią rezoliuciją ir ypač sveikinu pavaduotojo Boilen, kuri taip pat įdėjo visokiojopas pasangas, taip pat sveikinu atvykus Ibrahimo Halavi šeimą čia šiandieną Ir svarbiausia, ką galima pasakyti šiuose diskusijose, mano nuomonė, yra tai, kad šis jaunuolis Ibrahimas, te tai buvo 17 metų, kai buvo e, sulaikytas. Ir tai turėtų būti pabrėžiama visose diskusijose. Jis jau ilgą laiką kalinamas, jam jau dabar 20 metų. Ir aš kaip ir kiti kreipiuosi į Egipto valdžios institucijas, kad jos pripažintų jo, jo airijos pilietybę, Europos pilietybę ir raginu jį paleisti, kad jis galėtų grįžti į Airiją ir savo šeimą. Aš suprantu, kad jie turi savo sistemas, bet manau, kad šiuo atveju e, taip ilgai kalinamas jaunuolis e, be teismo e, turi būti paleista situacija yra be galo sudėtinga. Tam asmeniui, jis buvo 17 metis tik tai ir man atrodo tai yra labai svarbus aspektas taip pat. Dėkoju, komisarė, vėl jums e, teko proga išklausyti vienbalsiai pasisakančius Airijos parlamentarus ir visus parlamentarus, komisarė. Mes labai susirūpinę dėl to, kad vienas iš mūsų piliečių gali būti nuteistas mirties bausme. Ibrahim Halava, Airijos ir Egipto pilietis, dabar susiduria su ne tik ilgo įkalinimo grėsme, bet ir mirties bausmės grėsme, jei jisai bus nuteistas. Mes atidžiai sekame Ibrahim Halavą situaciją nuo jo suėmimo 2013 metais. Vicepirmininkė Frederika Mogherini pati nuolat palaiko ryšius su Airijos ir Egipto institucijomis dėl jo bylos. O tai taip pat yra konsulinis klausimas ir mes teikiame paramą airiams, siekiant mm, Ibrahimo Halavai paleidimo ar jo bent jau sąlygų kalinimo pagerinimo ir reikia koordinuotai spręsti jo atvejį. Tuo pat metu mes siekiame šią problemą spręsti ir platesnėme kontekste e, žmogaus teisų situacijos Egipte kontekste. Praėjusį mėnesį mes atnaujinome politinį žmogaus teisų dialogą su Egiptu pirmai per penkerius metus. Jis yra be galo svarbus šiam diskutuojamam atvejui Ir labai svarbu, kad Egiptas laikytųsi tarptautinių sąžiningo teismo standartų, įskaitant ir teismą be vilkinimo. Ir reikalaujama, kad Egiptas susilaikytų nuo masinių teismų ir masinių bausmių. Taip pat pažymime, kad mūsų pasipriešinimas žm, mirties bausmiai, bet kokiomis aplinkybėmis turi būti išlaikytas. Mes Egipt, su Egiptu ir toliau diskutuosime, palaikysime dialogą dėl teisingumo. Um, ES ir Egipto asociacijos susitarimo kontekste. Sieksime situacijos pagerinimo, įskaitant ir teisminės procedūras. Ir ne tik ir taip pat sprendžiant nepilnamečių kalinamų kartu su suaugusiaisiais problemą, kurie taip pat teisiami kaip suaugę, o ne nepilnamečių teismuose. Ibrahim Halava buvo tik 17, kai buvo sulaikytas. Taip pat mes nuolat keliame masinių teismų uh, problemą, kurie pažeidžia teisinius procesus, nes nesugeba nustatyti individų būdžiamosios atsakomybės. Ir taip pat Egiptas pažeidžia tarptautinės konvencijas dėl pernelyg ilgo įkalinimo be teismo. Su šiuo parlamentu mes puikiai bendradarbiaujame siekdami pagerinti žmogaus teisų situaciją Egipte ir tikimės, kad jūs ir toliau mus paremsite. Dėkuoju. Grazie. Grazie al komisario. Dėkoju komisijos narius Telienidės. Labas rytas visiems. Buvo pateikti septyni rezoliucijos pasiūlymai. Dabar